terminas. Labai ačiū visiems kolegoms už parmą, taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie šį vakarą pasisakė, net jeigu ir ne visada jie pritardavo mūsų mintims. Ačiū, baigiame diskusijas šią temą, balsavimas vyks rytoj. Mėly kolegos, dabar mūsų darbo tvarkėje. Ponios Matijų pranešimas viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūra. Ir poniai pranešėjai keturias minutės. Merci, madame Le... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ponia komisarė, gerbim kolegos. Kaip žinote, jau daugiau nei dešimt metų ES bando įgyti e, juridinę priemonę, kuri padėtų reguliuoti e, nelegalią migraciją. Komisija pasirinko sektorinį požiūrį, ne globalų požiūrį. Šis direktyvos siūlymas parodo, jog yra būtina renkti bendrą politiką e, legalios migracijos rytyje ir ypač ekonominės migracijos rytyje. Iki šiol mes kalbėjome daugiausiai apie nelegalią migraciją, apie sienų kontrolę, apie vizų politiką. O dabargi e, atėjo laikas žengti pirmin, būtent kalbėti apie ekonominę migraciją, kadangi ES turi spręsti bendrus iššūkius visose valstybėse, kurioms reikalingi bendri sprendimai, ES lygio sprendimai. E, demografijos problemos, visuomenės senėjimas yra svarbiausios problemos. Dėl šių dviejų dalykų uh, kurie yra palietę visą Europą. Svarbu užimtumo srityje daryti tam tikras prognozes ir mes matome, kad egzistuoja darbo jėgos trūkumas. Jis bus artimiausiais metais, tad svarbu ieškoti europinių sprendimų šiai problemai, svarbu reaguoti į darbos rinkos poreikius, o e, ekonominė migracija yra ta galimybė, kurią mes turime dar analizuoti. Tačiau nesuklyskime. E, laikytis europinio legalios migracijos e, požiūrio reiškia, kad svarbu įvertinti kiekvienos valstybės narės galimybės priimti ekonominius migrantus. Kaip siūlymo pirm, direktyvos pirmame ir aštuntame straipsnėje yra pasakyta, e, ES valstybės pačios sprendžia, kiek ekonominių migrantų savo nacionalinėje teritorijos gali priimti. Mūsų vyriausybės dirbo e, skirtingai, kad galėtų įvertinti, kaip spręsti ekonominės migracijos reikalus. Kai kurios numatė kvotas, kai kurios kitos priemonės, tačiau ne viena iš tų priemonių nepasirodė tikrai veiksmingos valdant legalių migrantų srautus, ekonominių migrantų e, srautus ir ne, nepadėjo tinkamai kovoti su nelegalia migracija. Tačiau sąsaja tarp vienos ir kitos tos migracijos yra akivaizdi mes tinkamai kurdami e, legaliai migraciją galimybės, tinkamai kovosime su nelegalia migracija. Ir štai komisija prieš penkeris metus buvo pasiūliusi savo siūlymą, e, ką duos ta naujoji direktyva, kurią pasiūlė komisija. Skirtingai nuo mėlynosios kortelės direktyvos, ši direktyva nekalba apie iš trečiųjų valstybių atvykstančių darbuotojų prieimimo sąlygas. Tiesiog stengiamasi panaikinti skirtumus tarp nacionalinių valstybių teisinės struktūros. Siekiama visiems darbuotojams dirbantiems ES valstybėse sudaryti vienodas sąlygas. Dar nėra europinių instrumentų, kuris apimtų visas teisės taikomas trečiųjų šalių, e, iš trečiųjų šalių atvykusiems darbuotojams. Taigi ši direktyva padės. E, užtikrinti, kad visi darbuotojai bus traktuojami vienodai ir kilę iš valstybės narės, ir tie, kurie yra atvykę iš trečiųjų šalių. Jie turės vienodas teisės į švietimą, profesinį mokymą, į paslaugas ir e, finansinės lengvatas. Tikslas taip pat yra ir užtikrinti, kad tie darbuotojai nebūtų išnaudojami, kad jie galėtų turėti e, tvirtą juridinį statusą, kuris juos saugotų. Tai padės kovoti su nelegale konkurencija nuo kurios kenčia ES šalių darbuotojai. Visos šios priemonės padės taip pat tinkamai įdarbinti e, šios, šių sąlygų nebuvimas tiksliau padėjo priešingai mūsų interesams veikiantiems dalykams. Tai yra būdavo darbinami mažiau kvalifikuoti darbuotojai, tarpu, kai kvalifikuoti Europos darbuotojai neturėjo darbo. Dabar bus, procedūra bus E, spartesnė, greitesnė, migrantai, darbdaviai, darbuotojai ir nacionalinės administracijos e, gaus daugybę pravalumų iš šio, šio dokumento prieimimo. Europos parlamentas šiandien e, priima sprendimą pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą ir tai reiškia, kad parlamentui taip pat tenka labai didžiulė atsakomybė. Mes turime spręsti E, šiuo klausimą prisimdami visą Lisabonos sutarties mums suteikiamą atsakomybę. Mes turime atremti šį iššūkį, turime prisidėti prie e, migrantų srautų valdymo. Mes žinome, kad tinkamas srautų valdymas bus naudingas visiems. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis vėl poniai komisariai Malmstrom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patekoti abiems pranešėjams, ponė Matijo ir ponui Čerkas ir abiems komitetams bei pirmininkaujančiai Belgijai už sunku darbą e, prie šio klausimo. Kaip teisingai pažymėjo ponė pranešėjame, komisija 7 metais pateikė šį pranešimą. Buvo siekiama supaprastinti procedūras, įvedant vieną paraiškų pateikimo procedūrą, tokiu būdu užtikrinant teisės nuolat, nuolat es gyvenantiems trečių šalių piliečiams, kurių teisės neginamos kitais dokumentais. Taigi mes nenustatome, kokiamis sąlygomis tokie leidimai turėtų būti išduodami kiek migrantų įsileisti, kokiamis sąlygomis tą nuspręs pačios valstybės narės. Mes tiesiog norime suvienodinti procedūras. Jeigu bus šis dokumentas patvirtintas, tai reikš pripažinimą e, to darbo, kurį mūsų ekonomikos labai atlieka trečiųjų valstybių piliečiai ir tai bus, var, bus žingsnis į priekį e, teisinės migracijos keliu. Taip pat nepamirškime ir socialinio užimtumo aspekto. Kompetitingi komitetai e, tikrai susilaukia komisijos palaikymo, nes jie tiek darbdavių, tiek darbuotojų teisės gina. Taip pat regime suvienodinant vieną pareiškų leidimo procedūrą, taip pat dėl įvairių reikalavimų, taip pat dėl e, mokesčių lengvatų ir atlyginimo ir vienodo atlyginimo. Aišku, e, pensijų sistema sukeltų daugiau problemų, nes jį lieka priklausoma nuo dvišalių e, susitarimų, tai daug mažiau pažangi sistema negu norėjo komisija. Tiesiog džiaugiamės, kad komisijai ir mm, parlamentui pavyko suderinti pozicijas pirmininkantį Belgiją stengiasi e, padėti siekti konsensuso. Ir aišku, daug kas buvo perimta iš parlamento pasiūlymo, bet konsensusas e, yra kompromisinis. Tiesiog džiaugiuosi, kad pavyko užtikrinti migrantams kiek įmanoma daugiau socialinių darbo teisių ir kurias jie gaus nuo pat pirmosios darbo dienos. Taip pat sukūrimas vienodos konkurencijos sąlygos šiems darbuotojams visoje ES. Nepaprastai tai svarbu, kad parodome mūsų šalims partnerėmis, kad sugebame sąžininkai elgtis su trečių šalių piliečiais, kurie teisėtai gyvena ir dirba valstybėse narėse. Aišku, valstybės narės jaučia susirūpinamą dėl biudžetinio poveikio, kurį gali sukelti trečiųjų šalių piliečiai. Šis susirūpinimas yra suvokiamas ir gerbiamas. Nors rezultatas nėra toks idealus ir ambicingas, kaip tikėjomės, tai yra kompromisas, geras kompromisas bei e, svarbus žingsnis e, plečiant legalią migraciją bei e, gerinant darbo rinkos situaciją. Aš tikiuosi, kad dokumentas įsigalios kaip įmanoma greičiau ir baigdama dar kartą noriu padėkoti pranešėjams ir šešilinims pranešėjams už atliktą darbą. Ačiū dabar užimtumo komiteto vardu ponas Serkas. Keturias minutės. Buenas noches, señora komisarija, señora Mat. Labas vakaras, ponė komisarė, ponė E, Mathieu. Tai yra labai svarbus ekonominis ir socialinis e, aspektas, projektas Mm, reikia su šia problema kovoti, nes e, antraip ji mus užgrius visų svorių ir taip pat labai sunkia dalę padirbs, patirs darbuotojai. Darbo rinka suskils ir bus tokių darbuotojų, kurie gaus žma, žemą atlyginimą ir grasins mūsų visiems pasiekimams socialinėje srityje. Taigi reikia lygybės vienodo elgesio. Ir tai yra, vien, e, tai yra būtinas ir, ir, ir esminis dalykas, kad su visais būtų elgiamasi vienodai. Komisija ir komuni, e, komunikate pasakė, kad parlamentas taip pat turėtų pateikti, pasisakyti už e, teisinę iniciatyvą. Tai neturėtų būti biurokratinė direktyva, tai turėtų būti tokia direktyva, į kurią įeitų teisės ir pareigos visiems imigrantams. Ir reikia, kad visi būtų e, traktuojami vienodai ir be jokios diskriminacijos. Tačiau direktyva turėtų būti netokia, kokią jūs paskelbėte. Čia ne aš taip sugalvojau, čia e, taip sako e, užimtumo komisaras. Bažny, bažnyčios profsąjungos sako, kad e, direktyva nepakankama ir pavojinga. O pavojinga ir nepakankama dėl to, kad E, ji atmeta tas grupės, kurių, kuriems reikia labiausiai pagalbos. Tai yra ir laikini darbuotojai, ir e, perkelti e, žmonės iš vienos šalies į kitą, ir žmonės iš trečiųjų valstybių. Juk iš trečiųjų valstybių šimtai tūkstančių žmonių atvažiuos dėl to, kad jų kažkokios šaknis galbūt kitokios, tai su jais bus elgiamasi čia kitaip negu su mūsų darbininkais. Buvo numatytos tam tikros išimtys, e, teikiant pensijas, pašalpas, šeimos pašalpas, bedarbio pašalpas. Šitie imigrantai negalės pasinaudoti kai kuriomis pašalpomis ir kai kuriomis stipendijomis, jeigu sieks e, išsilavinimo. O komisija e, tuo tarpu sako, kad nori padaryti galą e, teisiniai neligybei. Kita vertus, praktikoje ta direktyva nepakankama ir ji tikrai nepasiekia keliamų tikslų. Dešinieji ir centro dešinieji bando sumindžioti tą mūsų pasiektą e, konsensusą. Brangus kolegos, ponė Matijo, aš norėčiau pasakyti, kad mūsų diskusijos turėtų būti daug išsamesnės, platesnės. Mums reikia aptarti ir kitas direktyvas, atsižvelgiant į pilietinę visuomenę, į bažnyčias, į profsąjungas. Tikrai nereikėtų to klausimo spręsti skubotai ir neatsakingai. Tikrai rytoj nereikėtų teksto patvirtinti, tarybos teksto. E, aš sakyčiau, kad daugelis kolegų sutiks su manimi, jog diskusijų reikia platesnių, kad e, parlamente e, būtų pasiektas kaip galima platesnis konsensusas, kaip galima labiau derantis už žmogaus teisų hartiją. Mes jau kalbame apie žmogaus orumą, bet taip pat tuo pačiu kalbame ir apie Europos ateitį. O Europa turi žiūrėti, kad kokia bebūtų darbuotojų kilmė, e, jie, e, visi darbuotojai galėtų naudotis bendromis teisėmis, kad būtų kovojama su rasizmu ir ksenofobija. Ačiū, dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu ir Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, ponia Omener Intern. Ačiū, ponia pirmininkė. Iškart norėčiau pasveikinti ponę Matiju, kadangi ji sugebėjo puikiai spręsti klausimą, kurio e, sprendimas tęsiasi jau ilgus metus. Pirmuosiais metais jau komisija pateikė pasiūlymą dėl uh, sąlygų trečiųjų šalių piliečiams, pagal kurias jie galėtų dirbti ir gyventi Europos Sąjungoje, po to jis buvo atsimtas ir po to 17 metais buvo pateiktas mūsų svarstomas pasiūlymas su šia unikale viena pareiškų pateikimo procedūra trečiųjų šalių piliečiams, kurie čia atvyksta legaliai ir, geriai, ir legaliai gyvena. Taigi, ponė pirmininkė, pateiktas uh, pasiūlymas, nepritariu čia ponui cirkas, trečiųjų šalių piliečiams, kurie turi tą vieną leidimą, e, suteikia socialinių teisių, kurios yra visiems vienodos. Diskusija, ponė Sirkas, aš tikrai e, noriu su jumis diskutuoti. Socialinių reikalų komitė e, vyko labai aktyviai dėl dviejų klausimų. Dėl taikymo srities aš pritariu tam, kad komandiruoti e, darbuotojai negali pretenduoti į vieną paraišką. Jie e, reglamentuoja komandiruotų e, darbuotojų direktyvoje trečio straipsnio antroje dalyje. Manau, kad ten komandiruotų darbuotojų teisės yra tinkamai aprašytos ir įvardintos. Man svarbu, kad būtų sukurtos lygios konkurencinės teisės Ir negali būti, kad e, disk, darbuotojai būtų diskriminuojami dėl pilietybės. Aišku, ar, e, kad, aišku, kad komandiruotų darbuotojų klausimą gali tekti spręsti ateityje. Tačiau pirmiausia, mes turime įtvirtinti e, lygų traktavimą. 883 reglamente nus nustatytos e, taisyklės turi būti įtvirtintos mm, visuose mūsų svarstomose dokumentuose. Taigi manyčiau, kad pasiektas kompromisas yra geras, nes visiems suteikamos vienodos teisės ir galimybės. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponė Blinkevičiūtė. Tris minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė pranešėja, gerbimi kolegos. E, iš tiesų noriu pastebėti jog ši direktyva yra labai svarbi ir kartu labai sudėtinga ir buvo galbūt ir nemažai diskusijų ir bandymų derinti įvairias pozicijas tačiau vis tik Es ist nicht äh, überall in Übersetzung möglich. Vielleicht können wir das gerade erst einmal regeln. It's okay? There is no translation? Gut, versuchen wir es weiter. Bitte, ja, May I continue? Ja, jetzt können okay. wir bitte weiterfahren. Okay. Start again. Okay. Okay. Äh, pone komisarė, äh, pone Mečių, gerbiami kolegos, äh, iš tiesų direktyva dėl vieno leidimo gyventi ir dirbti yra labai svarbi direktyva. Buvo daug diskusijų, daug nuomonių, daug vertinimų tačiau bendro sprendimo tokio kuris būtų priimtinas visiems trečiųjų šalių darbuotojams teisėtai gyvenantiems ir dirbantiems europos sąjungos šalyse nepasiekta. ši direktyva turėtų būti bendroji pagrindų direktyva dėl trečiųjų e, šalių darbuotojų teisių ir turėtų būti pagrindas konkrečioms direktyvoms parengti nes tik tai taip ji galėtų prisidėti prie europos sąjungos tikslo sukurti bendrą migracijos politiką. tačiau pagrindinė problema yra ta kad mums žadėtas direktyvos pagrindas yra panaikintas jau komisijos siūlyme kadangi jame iš turinio yra išbrauktos tam tikros darbuotojų kategorijos tai yra sezoniniai darbuotojai bendrovės viduje perkeliami darbuotojai pabėgėliai kitaip tariant ši direktyva neįtvirtina teisinės lygybės principo visiems trečiųjų šalių darbuotojams. taigi siekiant jog ši direktyva būtų atskaitos taškas bei pagrindas būtina į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus darbuotojus ir ypač sezoninius darbuotojus nes kitaip teisėtai europos sąjungoje gyvenantiems ir dirbantiems migrantams nebus taikomos teisingumo vienodumo ir lygybės principais grįstos darbo sąlygos. E, e, e, reikia atkreipti dėmesį į tai kad migrantai darbuotojai europos sąjungos ekonomiką tiek savo darbu tiek sumokamais mokesčiais ir socialinėm įmokom e, įneša tam tikrą indėlį į es ekonomiką todėl jiems turi būti užtikrintos vienodos minimalios teisės bei vienodas požiūris į juos darbo rinkoje. jeigu rytoj balsuosime dėl šios direktyvos mes turime būti vieningi nes tik taip galime laimėti šią kovą kad visos darbuotojų grupės būtų įtrauktos į šią direktyvą ir kad šie darbuotojai turėtų vienodas teises norėčiau pabrėžti kad negalima kurti dviejų lygių darbo rinkos nei pačioje europos sąjungoje nei už jos ribų. mes negalime leisti kad europos sąjungos darbo rinkoje būtų sukurta antrarūšė diskriminuojama darbuotojų klasė be jokių teisių ir be jokių garantijų. taip mes paminsime iš tikrųjų iki šiol visus iškovotus socialinius standartus. Ačiū dabar Alde frakcijos vardu, ponė Infield. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau pasakyti šį beitą dėl darbo tvarkos. Aš atkreipsiu dėmesį, kad mūsų svarbi dėrybinė partnerė taryba nedalyvauja šiuose diskusijos. Ne pirmą kartą tai vyksta ir raginu pirmin... mūsų pirmininką parašyti laišką tarybai ir paprašyti pakeisti savo elgesį ateityje. Dabar, kaip ir kiti prelegentai, norėčiau pasveikinti ponę Matijo už puikiai atlikti darbą tokią sudėtingą bei prieštaringą temą. Mano frakcija Alde prisijims atsakomybę, mes norime susitarti, suvokiame, jog to susitarimo nepaprastai reikia. Žinoma, mes nepritarėme konsensusai labai džiugiai, kadangi visos frakcijos bei pati komisija pripažino, kad pasiūlymas nesiekė e, tiek toli, kiek norėtumėme. Frakcija mano nepakeis pozicijos dėl papildomų dokumentų. Jeigu mes leisime valstybėms narėms e, prašyti papildomų dokumentų, dokumentų, tai sugriaus vienos pareiškos procedūrą. Jeigu yra papildomų dokumentų poreikis, tai kokia čia viena procedūra? Tačiau aišku, susitarimo labui mano frakcija nebalsos už socialinės koreliacijos e, lentelės, tačiau man yra gėda dėl valstybių narių, nes jei valstybės narės nori perkelti direktyvą ir skaidriai tą padaryti, e, turėtų jos mm, savanoriškai paskelbti koreliacinės e, lenteles. Priminsiu, 99 metais Tamperėje valstybės narės padarė didelį pareiškimą norima koordinuoti socialinę ir migracijos politiką. Tačiau kiek mes pažengėme į priekį, stovime vietoje. Akivaizdu, kad valstybės narės nenori bendros imigracijos politikos. Ačiū. Dėkui, dabar e, verts Ale frakcijos vardu ponas Lambert, pusantros minutės. Pone Lambert, atsiprašau, ačiū, ponė e, pirmininkė. Mums taip pat kelia nerima tos skirtingos susiskaldžios darbo rinkos 27 valstybėse narėse ir netgi kelios darbo rinkos kiekvienoje valstybėje narėje. Mums reikia mm, veikti kartu ir koordinuotai. Reikia susitarti dėl bendrų teisių, kurias, kurias turi turėti trečiųjų šalių piliečiai. Akivaizdu, kad užimtumo komitetas nemažai pažengė. Mes nenorime, kad tos teisės būtų nepaliaumai varžomos ir mažomos. Taigi mes palaikome kiek įmanoma platesnį e, teisių rinkinį. Priminame tarybai, kad mes kalbame apie žmonės, kurie e, turi galimybę šviestis, tobulėti bei gauti tai, ką užsidirbo ir ypač užsidirbta pensija. Turime suvokyti, kad šie žmonės e, padeda mūsų ūkiui ir visai visuomeniai aukti. 11a straipsnis yra nepaprastai svarbus. E, taikymos rytis yra sudėtinga problema. Yra įvairiausių dokumentų, instrumentų, su kuriais mūsų svarstomas dokumentas susisieja. Turime tiesiog pagalvoti, ar mes a, patenkinsime kiekvieno migranto Europoje poreikius. Mums reikia platesnių instrumentų, kurie užtikrintų, kad e, migrantai gautų naudos iš mūsų politikos. Taigi mes E, nebalsuosime iš kurios pakeitimus, kurie mums yra neprimtini. Ačiū. Dabar guoja e, NGL e, frakcijos vardu ponas Lijarik. Dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, kaip jau pastebėjo ir teisingai pastebėjo ponas Arkas, yra netitikimas tarp darbo vietų ir laisvių Lybė ir Lempl. E, na, kai skaitome, tai matome, kad ES darbuotojai raginami konkuruoti su tais, kurie atvyksta iš kitų e, šalių negu ES valstybė ir netgi imigrantai savo kažkokį tai ypatingą statusą įgauna tarpusavyje. Jeigu direktyva liktų tokia, tai e, ji turėtų daugelį statusų e, ir skirtingai būtų traktuojami visi, visos darbuotojų kategorijos. E, mums pritarti tokiai direktyvai leistų paminti pagrindinių žmogaus teisų hartijas principus. Priešingai negu jūs, ponė, e, pranešėjas, sakėte, su tokius statuso skirtumų, tai yra nuolatinis lydėjimas žemyn. Ir nuolatos blogės ir blogės darbo sąlygos, gyvenimo sąlygos visų darbuotojų ES. Lygybė negali būti apibendrinama vieninteliu e, darbo sąlygų e, terminu. Kaip jau sakė ponas Serkas, e, atlyginimai turi būti lygus, darbo laikas, sveikata, atostogos, socialinė apsauga E, informacija, prieiga prie informacijos ir, ir visa kita. E, jeigu taip nebus pasiekta, tai bus eksploatuojama e, laukinės darbininkai laukinėse džiunglėse, nepriklausomai nuo jų kilmės. Lygybė tarp darbuotojų turi būti vienoje direktyvoje, teigiamoje direktyvoje, kuri užtvirtintų tokį principą. E, jei ne, tai tada nebus tokios lygios Europos, humanistinės Europos. E, e, mes apskritai parlamente atmetame šitą direktyvą. Ačiū dabar EFD frakcijos vardu, ponė Risoto. Vieną minutę. Gerbiami kolegos. Pranešimas, kurį aptarėme, apima be abejo visai lė pozityvių elementų kalbama apie procedūrų supaprastinimą, siūloma įvairių kitų dalykų. Siūloma sumažinti taip pat biurokratinių procedūrų tam, kad darbuotojas galėtų lengviau gauti leidimą gyventi ir dirbti valstybėje narėje. Tačiau norėčiau pasakyti, kad dešimtis milijonų piliečių Europoje, ypač jaunimas, neturi darbo dėl to, kad egzistuoja tam tikrų struktūrinių nesklandumų, kad dėl to, kad esame purtomi krizės, kuri regis niekada nesibaigs. Ir jeigu į mūsų šalis dar atvyks trečiųjų šalių piliečiai, dar prieš Europai prisimant jų atžvilgius, e, prisi, prieš prisimant įsipareigus trečiųjų šalių piliečių atžvilgių, ES turėtų labiau pažvelgti į savo darbuotojus, savo šalių žmonės. Jeigu ES pasiūlys darbo vietas tiems e, žmonėms, tai galėtų būti kūriamas e, pagrindas trečiųjų šalių piliečių piliečiams e, pagrindas tam tikras juos įdarbinti čia, bet savi darbuotojai pirmiausia, pirmininkai nutraukė kalbėti. Dabar neprisijungusių narių vadovų Fanderstup, prašom, ačiū ponė pirmininkai, mano partija jau nekarta pasakė, kad mes pasisakom prieš europinę migracijos ir priegaupščio politiką. Niderlanduose yra puiku vyriausybė, kuri daug daugiau nuveikė migracijos ir priegaupščio politiko nei kada nors anksčiau ir turi daugiau valios padaryti tai, ką reikia. Taigi mano e, Laisvės partija nuolat siekia, kad migracijos politiką vykdytų pačios valstybės narės. Aišku, mums reikia sumažinti migracijos daromą žalą. Šis pranešimas to nedaro. Viena e, paraiškų pateikimo procedūra supaprastinė galimybės trečiųjų šalių piliečiams atvykti į ES. E Ir tikrai migracija nėra šiuo metu elitinė išsilavinusių žmonių migracija, tai yra masinė migracija, žlugdanti mūsų darbo vietas. Mes reikime, kaip musulmonai atvyksta čia ir nenori perimti krikščioniškų vertybių. Su tuo mes negalime sutikti. Ačiū. Dabar pasisakys parlamentarai savo vardu. Pirmasis ponas Buzutį, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu Veronik Matijų už puikiai atliktą darbą, kad būtų pasiektas būtent toks rezultatas. Jį suvaidino ypatingai svarbu vaidmenį, kaip minėjau, ir komisarės Stremalstrom. Norėčiau pasakyti, kad EPP mano, jog mums reikia bendradarbiauti, e, tvarkant legalią migraciją. Turime pasakyti labai aiškiai, mes kovosime su nelegalia migracija. Tuo pat metu mes turime pripažinti, jog viena iš tų priemonių, kurią galime pasinaudoti e, su nelegalia migracija, yra sudaryti aiškias galimybės ir aiškias taisyklės legaliai migracijai, ką mes dabar ir bandome padaryti. Kaip sakė Veronik Matijų, Mums Lisabono sutartis suteikė naujus įgaliojimus šioje srityje ir mes tuo pat metu įgijome ir naują atsakomybę. Mes turime elgtis atsakingai ir turime prisimti atsakomybę ieškoti kompromisu, kai tenka spręsti mums dabar, žinome, ką sprendžia tarybė. Buvo Norim, žinome, kokius saugiklius nori išlaikyti taryba, tam, kad būtų galima išlaikyti tą leidimų sistemą, kaip numatyta direktyvoje. Taigi yra ir dar e, vienas dalykas, kuris yra labai svarbus - vienodas traka, traktavimas, lygus traktavimas. Mes turime suprasti, kad šios sąlygos ne visada yra vienodos, tačiau kompromisų siekti svarbu. Ir norėčiau užbaigti savo pasisakymą, sakydamas štai ką. Vieniems žmonėms atrodo, kad mes pernelyg greit veikiame, tiems, kurie tiki tą galimybę, kiti mano priešingai. E, reikėtų panaikinti tas blogas sąlygas, kuriomis gyvenantys darbuotojai dabar neturi jokių teisų, yra diskriminuojami. Ačiū. Pone Moran, trys minutės. Dėkuoju. Mano. Kolega Morais, mano laikas buvo iš prailgintas šiek tiek. Ir štai dabar norėčiau pasakyti štai ką. E, problema buvo apibriešta labai aiškiai. Mes kalbame ne tik apie vienodą traktavimą, mes kalbame apie kilmės šalies principą. Ir manau, kad ši dabar taisyklė traktuojama labai plačiai. Mes kalbame apie tai, kokią situaciją susikloščiusi dabar. Mes turime vieno leidimo principą, toks yra pasiūlytas. Mes kalbame apie tai, kad darbuotojai kvalifikuoti jau galėjo naudotis mėlynosios kortelės principu. Dabar regis apie tai nebekalbama. Siūloma laikytis horontaliojo požiūrio, bet jo kol kas nėra, nes padėtis yra. Štai kokia ponia uh, e, Matiju atliko didelį darbą, bet kol kas dėl laikomas nevieningo, sek, nevieningo sektorinio požiūrio. Taigi, kokia šiandien yra susikloščiusi padėtis? Mums rūpi, e, kad būtų išlaikytas e, trečios kilmės šalies principas, kad būtų išlaikytos darbo vietos mūsų šalyse. Ir mes matome taip pat, kad ne visų kategorijų darbuotojai bus įtraukti šios direktyvos klausimo sritį. Ši direktyva nebūtų taikoma sezoniniams darbuotojams, įmonės viduje perkelimiams darbuotojams. Mes bandysime teikti pakeitimus, kad būtų sukurti vieningi parametrai, vienodi rodikliai. Kol kas nėra tų vieningų parametrų. Tai reiškia, kad mums sunku būtų laikytis vieningo požiūrio, pavyzdžiui, kas gali atvykti į ES ir kas neturėtų galėti. Mes turime spręsti migracijos problemą. Be abejo, Lybė komitetas ypatingai vertina e, atliktą darbą. Ir aš manau, kad mes Libė komitete matome, kad labiau galėtų gal dirbti prie sektorinio požiūrio. Kilmės šalies principas yra labai svarbus ir aš manau, kad spręsdami šios klausimus turėtume tai atsižvelgti. Kodėl mes dirbame taip, kaip dirbame? Todėl, kad mes nematome ir tokių žmonių, kurie labai domėtųsi šiais klausimais šito posėdžio salėje. Vieningi parametrai yra svarbus, turime laikytis bendro požiūrio, turime pripažinti, kad pranešėja bandė tai padaryti. Mes teiksime pakeitimus ir bandysime, kad sustartume dėl tų vieningų parametrų, kad būtų galima apimti visą eilę darbuotojų, norinčių dirbti ES. Ir vis, visoms valstybėms narėms. Tam, parei, tam dar reikės laiko. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponė Maisner, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad jau metus dirbau parlamente, dirbau ties įvairiais klausimais, bet ne vienas nebuvo toks sudėtingas kaip dabartinis. Aš norėčiau dar kartą padėkoti poniai Matijo, ponui Cirkas ir kolegoms dirbusiems prie šio dokumento. Buvo labai sunku. Iš vienos pusės dėl to, kad mes norime idealistinės Europos, norime, kad visi europiečiai turėtų lygias teisės ir galimybės. Mes visi tuo tikime ir tą pripažįstame. Tačiau ką mes galime iš tų idealų perkelti į tikrovę? E, Lisabono sutartis turėtų mums padėti formuoti bendrą e, migracijos ir prieglopščio politiką. Migracija mums svarbi dėl pagrindinių teisėjų hartijos, bet ji mums reikalinga ir dėl demografinių priežasčių. Visuomenė senėje mums reikia ne tik e, aukštai kvalifikuotų, bet ir eilinių darbininkų. Taigi, susidurime su sunkumais ir ką mes darome. Pone Infeld priminė 99 metus Tampere, kai buvo paskelbti norai kurti bendrąją migracijos ir prieglaušio politiką, tačiau tas nebuvo padaryta. Šiandien mes turime kompromisą, kuris ne vienam nepatinka, bet jis yra nebloga kelio pradžia. Pasakysiu asmeniškai. Aišku, kiti mano, jog reikia daugiau laiko diskusijoms ir man čia ne viskas patinka. Aš e, puikiai suvokiu, kad kiekvienas e, turėtų teisę šviestis, tobulintis. Tai svarbu e, tiems žmonėms, kad jie galėtų likti konkurencingi darbo rinkoje. Ir tai svarbu darbdaviams, kurie nori kvalifikuotų darbuotojai. Socialinė apsaugos taip pat neturi būti pamiršta. Dabar vis socialinės sistemos valstybėse narise tai yra tokios skirtingos, kad net es piliečiams jų nepavyksta suvienodinti, ką kalbėti apie trečiųjų šalių piliečius. Todėl, atsižvelgiant į sunkumus, reikia pasidžiaugti bent tuo kompromisu, kurį pasiekėme. Ačiū, ponė Fliotur. Vieną minutę. Dėkoju tenka pripažinti, kad iš tikrųjų labai įdomu yra pradėti direktyvą, kurios tikslas yra numatyti tam tikras juridinės taisyklės, kad visi darbuotojai turėtų vienodas teisės, o direktyva pradedama nuo sąrašo kategorijų, kam ji bus netaikoma. Tad tuo būdu matome, kad legali migracija nebėra svarbiausias tikslas, o pasidaro kažkoks šimtalapis lapis šitam reikale ir kiekvienas darbuotojas pagal savo vertę gaus tik tam tikras teisės. E, tad manyčiau, kad tai, to negalima vadinti horizontalių požiūrių ir apie, ir apie tai, kad bus suteiktos vienodos teisės visiems. Aš manau, kad daugiau teisų darbuotojams, tai reiškia daugiau socialinės sanglaudos ir ekonomikos efektyvumo, tai reiškia, kad visiems daugiau naudos gaus ir patys migrantai, ir tos šalis, kuriuos priima migrantus, bei kilmės šalis. Ta rodo London, School, London Economic Schools parengta studija. 600 tūkstančių nelegalų, um, ehm, 600 tūkstančių le, e, nelegalų negalės pasinaudoti šią taisyklę, o jeigu joms vienodos sąlygos bus darytos, 3, 3 milijardais jie papildytų valstybės išdą, 3 milijardais svarų. Tai štai. mindannyian tudjuk hogy az európai unió tagállamaiban valós jelenség Valstybėse narėse ES ekonominė migracija yra e, akivaizdus reiškinys, realus reiškinys. Trečiųjų šalių e, darbuotojų atžvilgių turime laikytis vienodo požiūrio. Pirma, turime pasakyti, kad ekonominė migracija yra ekonominis poreikis ir reikia neužmiršti, kokios yra demografinės tendencijos. Tai reiškia, kad mums europinėse visuomenėse reikės migrantų darbo rankų. Mes turime vertinti tą faktą, kad migracija turi būti legali, valstybės narės turi turėti galimybę kontroliuoti migracijos sąlygas, o migrantai atvykę dirbti turi jaustis juridiškai saugus. Svarbu, kad būtų neįmanoma apeiti egzistuojančių teisinių ir įstatyminių sąlygų. Aš manau, kad bendros taisyklės visiems yra labai svarbus dalykas, apie tai yra kalbama dokumente, o būtent vienodos teisės tiek darbuotojams dirbantiems e, šalyje e, ir kilusiems iš, tie, iš to šalies, tiek atvykusiems tą šalį migrantams sąlygos turi būti vienodos. Norėčiau paminėti kultūrinį lygmenį. Kyla tam tikros įtampos, kuri pastebima tarp migrantų darbuotojų į Europą atvykstančius iš kitų šalių. Ir aš norėčiau pasakyti, kad vienodos taisyklės turi būti taikomos visiems lygiai. Svarbu, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos. Nes e, tie migrantai ne tik prisideda prie šalies ekonomikos savo darbo, jie turi turėti teisę mokytis, šviestis, gyventi šalyje, tinkamai auklėti savo vaikus. Jeigu Europa nuspręs, kad migracijos problemų sprendimas darbo dėka gali sukelti demografinį disbalansą, tai tuomet tas požiūris, sakyčiau, būtų neteisingas. Svarbu, kad būtų demonstruojama tolerancija, abipusis pripažinimas ir būtų sudarytos visapusės sąlygos solidarumui. Dėkui. Grazie, Presidente. Io penso... Ačiū. Aš manau, kad nelabai apie teisingus dalykus diskutuojame, netgi apie labai neteisingus, pasakyčiau, daugelio žmonių, kurie atsidūrė sunkioje situacijoje neteisingų. Yra prieštaravimas tarp to, kaip e, šnekame apie tą vieningą darbo leidimą ir tarp išimčių E, ar tai komandiruoti, ar tai pabėgėliai, ar tai sezoniniai darbininkai. Tokių visų žmonių situacija e, tikrai ne vienoda ir nei darbo rinkoje, nei, nei jiems tenkančių teisių. Kažkoks dempingas atsiranda, nes jų situacija iš tikrųjų skirtinga nes vieni piliečiai nelygus kitiems. Tad parlamentas turėtų spręsti klausimą, kaip pagerinti sezoninių darbuotojų situaciją. Tai nėra vien tik tais užsieniečiai, jie yra ir europiečiai. Ir jeigu materialinės sąlygos e, ir teisė į pilietybę bus nevienoda, bus, tai, tai aišku, kad atsiras tokių situacijų, kada tų žmonių teisės dar labiau nukentės. Dabar dėl komandiruotų darbininkų įsivaizduokite, kas ištiks na, tarptautinės įmonės pasaulio rinkoje, jeigu tos įmonės siūs žmonės dirbti į kitą šalį pagal e, jų, jų šalyje galiojančias taisyklės, tai tikrai bus nevienoda situacija, bus e, tikras dempingas, bus vieni piliečiai ir kiti piliečiai, tiesiog skirtingos grupės. Mes niekada, netgi naujausių dienų istorijoje su, su tokia situacija nesusidūrėme, tad mūsų požiūrį reikėtų keisti. Ponas Koelio. Labai ačiū, ponas Koelio. Mes visi susidūrėme su susitarimu, kurio patys siekiame, tačiau mes reaguojame į tą susitarimą neigiamai. Mes parlamente norėtumėm nueiti toliau negu čia siūloma ir aš manyčiau, kad e, šiaip tai yra žingsnis teisinga linkme, nes mes dabar bandome sukurti naują instrumentą, kuris būtų skirtas trečiųjų valstybių e, atstovams, kurie nori emigruoti į ES ir kad būtų pripažįstamas jų teisės. Kaip sakė ponė Matiju, mes siunčiame išoriai politinį signalą ir mes nenorime, kad išorinis pasaulis galvotų, kad Europa yra tvirtovė, e, tik tais represinės taisyklės kurianti. Mes norime sukurti imigracijos politikos lankščias taisyklės, kad e, remtumėm vystimas, ekonominį vystimus. Kaip sakė ponė Mačiai, mes norime skubiai pasiekti susitarimą su taryba. Pone Sofija Infeld sakė, kad daugelis valstybių narių nenori e, bendros migracijos politikos. Tad būtent dėl to reikalingas tas pirmas žvilgsnis, žingsnis. E, e Tarp valstybių narių būtina harmonizuoti nacionalinius įstatymus e, dėl trečiųjų piliečių gyvenimo sąlygų, viskas turi būti daroma vienodomis sąlygomis, jie turi turėti tas pačias teises kaip ir ES piliečiai. Aš manau, kad su tuo vieningu leidimu apsigyventi ir dirbti, darbas pagerės, pats darbas pagerės e, tiek imigrantų, tiek e, e, darbdavių ir be to bus galima lengviau viską sukontroliuoti. E, dabar pirmininkė suteikia žodį poniai Sirakenį. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną prieiga prie darbo e, reglamentuojama tik tais kai kurioms trečiųjų valstybių piliečių kategorijoms. Ne, kategorijoms. ne visi e, jie vienodai traktuojami darbo požiūrių, o ES turi užtikrinti vienodas taisyklės taip pat ir e, tiems piliečiams, kurie yra atvykę iš trečiųjų šalių, kurie e, ir kurie e, atvykę pagal nacionalinės konvencijas. Jeigu būtina pasitelkti nacional... E, sezoninius darbuotojus vien tik tais dėl to, kad jie mažiau kainuoja lyginant su europiečiais, kurie atlieka tą, tą patį darbą. Tai e, reikėtų išvengti bent jau tokių situacijų, kada gamyba iškeliama į kitą šalis ir kada e, į Europą bėga piliečiai dėl ekonominių sąlygų būtina užtikrinti vienodas darbo sąlygas ir vienodas socialinės apsaugos sąlygas visiems. Ir dėl to aš manyčiau, kad visi pabėgėliai, sezoniniai darbuotojai, nepri, ne, nepriklausomi darbuotojai, visos kategorijos būtų įtrauktos į šitą pačią direktyvą, nes jeigu taip nepadarysime, tai rizikuoja nukentėti visi. Labas vakaras, gerbimi kolegos, ką tik iš Frankfurto atvykau, papuoliau į transporto kamštį ir tikiuosi, kad didesnių klaidų nepadarysiu pirmininkaunamas mūsų plenariniam posėdžiui. Leiskite suteikti žodį dabar. Poniai Lizai Jakonsari, dvi minutės, prašom. Arvoisa puhemies. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ilgus amžius Europos. ES piliečiai palikdavo Europos žemyną ir vykdavo kitur ieškoti darbo tam, kad galėtų išvengti represijų, persekiojimo politinių, religinių ar kitokių. O štai šiandien Europa traukia žmonės iš kitur. Jie atvyksta iš kitur ir ieško, atvykę iš trečių šalių, savo kelio Europoje. E, būtent dėl to stengiamasi suderinti juridinės taisyklės, turėti vienodas taisyklės, kad būtų vienas darbo ir gyvenimo leidimas. Tačiau man atrodo, kad komisijos požiūris nėra ypač išmintingas siūlomas sektorinis požiūris. Sektorinis požiūris e, numato, kad darbuotojai atsidurs tikrose džiunglėse. Net specialistams sunku tą sektorinį požiūrį iki galo suprasti. Tai apie kokią imigracijos politiką bendrą galima kalbėti. Turime tą e, mėlynąją kortelę, turime įmonės darbuotojus komandiruojimus, turime sezoninius darbuotojus. Tad kodėl komisija neapsisprendžia dėl tų pačių taisyklių visiems darbuotojams? E, jau kai kuriuose pasisakymuose girdėjome, kad imigrantai dėja nepapuola į bendrų taisyklių taikymus rytį, bent jau iki šiol tai buvo. Tai yra neprimtina, visi turi būti traktuojami vienodai, visi turi turėti vienodas teisės. Ir mūsų frakcija, socialdemokratų frakcija pateikė siūlymus, tikiuosi, kad juos bus atsižvelgta, tikiuosi, kad rytoj balsavimo metu tie siūlymai bus patvirtinti, jie yra labai svarbus. Mes galime priimti tos darbuotojus, migrantus, tačiau tuo pat metu turime užtikrinti, kad teisės aktų nuostatos yra vienodos visiems. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. E, dabar žodis kolegai Regner. Pusantros minutės. Labas vakaras, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Vieno langelio principo idėja yra sveikintina idėja, nes pakeičia daug ką valstybėse narse ir mano gimtinėje Austrijoje, nes ten e, yra išduodami du leidimai tam pačiam asmeniui. Vienas darbo, už darbą atsakingos tarnybos, kitos už gyvenamąją vietą atsakingos tarnybos. Sakyčiau, prieiga prie darbo rinkos yra tiesioginis socialinių partnerių reikalas. Tačiau dabar profsąjungos akivaizdžiai nepakankamai pasakė ir nevyriausybinės organizacijos savo pozicijos neišsakė iki galo. Aš tikrai nemanau, kad reikia suskaldyti e, migracijos politikai dalytes ir pabandyti ją prastumti pro įvairius e, valstybių norių pasipriešinimo plyšius. Reikia į šią politiką žvelgti kaip į vientisą dalyką. Aišku, mm, leidimas e, turi būti vienas, bet reikia ir papildomų dokumentų, jeigu jie padėtų užtikrinti tinkamą kontrolę, pagerinti darbuotojo apsaugą. Taip pat tai turėtų padėti iškraipyti konkurencingumą, kad nelaimėtų tie, kurie samdo nelegalius migrantus. Ačiū. Dabar pradėdame spontaniškų e, pasisakymų raundą. Žodį suteiksiu. Mrs. E, e, Oman Ruistan. Ja, ja, voorzitter. Pone Omen Ruiten. Ačiū. Pone pirmininkė, aš du ar tris kartus keliu savo mylinąją kortelę ir norėjau užduoti klausimą. Tačiau aktyviai di di dalyvauju šioje diskusijoje ir pasakysiu, kad pamirštamas socialinis šio dokumento aspektas. Ir aš priminsiu, kad buvau pateikusi pakeitimą, kuriuo siekiau užtikrinti lygų traktavimą visiems, kurie e, gautų pagal vieno leidimo procedūrą. Tai būtų užtikrinta. Ir e, aš manau, kad mes galime tą vis dar padaryti ir niekas e, priešingai neįrodys. Aš skaičiau kas dedasi mm, spaudoje ir matau, kas dedasi čia, panašu, jog mes tiesiog skaičiuojame balsus. Sezoniniai e, darbuotojai, kitos darbuotojų grupės turi susilaukti dėmesio ir reikia pateikti pasiūlymo. Taip pat negalima e, pamiršti komandiruotų darbuotojų. Neįsivaizduokime, kad sukursime mm, civilizaciją trečiojo pasaulio šalyse ir po to komandiruosime visus į Europą. Tai paprasčiausias melas. Dėkoju dabar. Suteiksim žodį ponui Marinesku pagal spontaniškų pasakymų procedūrą. Señor presidente, no sé si tendría derecho išsijungė kalbėto mikrofonas, vertėjo negali girdėti. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vienas leidimas palengvins administracinės procedūras, taip pat bus galima užtikrinti ekonominės migracijos geresnę kontrolę bei keitimas į duomenimis, patys atsižvelgti geriau darbo rinkos poreikius. Šis teisė, kurios siūlymas tik iš dalies išsprendžia problemą, nes kalbam apie teisės tų žmonių, kurie jau yra atvykę ES teritoriją ir į darbo rinką, kurios nors valstybės narės. Tačiau neapimami kiti du aspektai, o būtent kaip gaunama teisė dirbti ir taip pat neišsprendžiama ta problema, kad komandiruoti darbuotojai arba įmonės vidai perkelbi darbuotojai ir sezoniniai darbuotojai neįtraukiami direktyvos taikymus rytim. Neužmirškime, kad mes kalbame apie žmonės atvykusius dirbti ES iš trečiųjų valstybių ir mes neturime visiškai laisvos darbo rinkos ES piliečiams. Turime to neužmiršti. Dėkoju, ponė deputatė. O dabar suteiksiu žodį poniai Marita Uskop. Minutę. Tak, herr talman. Eh, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Daug buvo kalbėta apie lygias teisės, bet turime eh, viską tinkamai pasverti. Turime galvoti ne tik apie trumpalaikės, bet ir apie ilgalaikės priemonės. Taip pat turime galvoti apie tai, kad egzistuoja šio laikinė vergovė. Puikiai suvokome, kokias pasakmes turėjo komandira, komandiravimo direktyva. Regėjome, kaip buvo panaikinti visi tvarkos likučiai. Situacija dar suprastėjo. Mes regime, kaip e, socialinė katastrofa gali ištikti ištisus verslo sektorius, ypač tuos, kuriuose daugiausia dirba sezoniniai darbininkai. E, mes regime, kaip nepaisoma socialinių standartų, kaip yra e, net mažinamos algos. Aš nežinau, ką mano kitos frakcijos, bet mes šio dokumento palaikyti negalime. Negalime, kad būtų taikomas tokios išimtės, kurios nulemtų labai sunkias socialinės pasiekmes. Pone Sonija Alvano dabar, prašom. Dėkoju pirmininkė 18 gruodžio 90 metais e, ONU priėmė taisyklės dėl migruojančių darbuotojų ir jų šeimos apsaugos. Ši konvencija išdėsto naujus principus ir naujus instrumentus jungtinių tautų ir kol kas nei viena valstybė narė šios konvencijos nėra ratifikavusi. Konvencija pripažįsta e, tai, kad e, tretieji, trečių valstybių piliečiai e, turi vienodas taisyklės, vienodas žmogus taisyklės ES ir tai turėtų tapti visų šalių pagrindu. Aš norėčiau, kad visi pasirašytų deklaraciją, kad konvencijos, jungtinių tautų konvencijos ratifikavimas įvyktų valstybėse narėse. Ačiū. Toliau pasisako ponė Figereido vieną minutę. Labai ačiū pirmininkė. Šis direktyvos pasiūlymas atsižvelgia į labai skirtingas situacijas. Čia galvoju apie trečiųjų valstybių darbuotojus, apie sezoninius darbininkus ir apie komandiruojamus darbuotojus. Tačiau šiaip siekiant vienodų taisyklių dabar norima legalizuoti socialinį dempingą. Ir norima darbo vietoje skatinti skurdą, nepriteklius ir dar labiau paštinti diskriminaciją. Dėl to mes sakome, kad šitas direktyvos pasiūlymas negali būti patvirtintas. Būtina patobulinti teisės tų, kurie dirba ES. Visai nesvarbu, ar tai būtų komandiruojami darbininkai ar sezoniniai darb, darbuotojai, ar jie dirbtų pilną etatų, ar e, tai būtų migrantai, imigrantai. Reikia jų visų teisės pripažinti. Lygiai tas pats pasakytina ir apie tarptautinę konvenciją, kuria yra apsaugomios visų darbuotojų, imigravusių darbuotojų ir šeimos narių teisės. Būtų gerai, jeigu komisija įsipareigotų, kad visos valstybės narės tą konvenciją ratifikuotų. Ačiū. Dabar žodį suteikiu ponui Šapaska. Vieną minutę. Siahla svojej skutočnosťou, ktorú viac menej poznajú všetky bohatšie krajiny Európskej Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai žinomas gerai reiškinys yra ekonominė migracija. Vykstamai turtingesnės ES šalis. Tai yra tapę reiškiniu. Yra legalus ir yra nelegalus migrantai, kaip žinia. Ir bent e, kad ir nelabai dažnai, bet kartais pasitaiko tokiu atveju, jeigu jie patiria diskriminaciją. Yra bandoma įvesti naujas taisyklės, kad būtų galima šią problemą spręsti ir tai yra geras dalykas. Yra labai svarbu, kad tie pas mus atvykstantis migrantai būtų pasirengę tas naujas taisyklės priimti. Aš neturiu jokių iliuzijų dėl to, kad ši direktyva išspręs visas šių migrantų problemas, kurie atvyksta ieškoti darbo pas mus. Tačiau galbūt padės ji mums vis tik kovoti su neigiamais likščiolinės migracijos padariniais ir ji bet kokia atveju yra teigiamas žingsnis pirmin. Ačiū. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį ponui Šankaliai. Minutė. Šankeliui. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Airijoje mes sakome, kad kad reikia elgtis įvairiai, įvairiose situacijose ir ypač tas pasakytina dabar. Žinoma, turime užtikrinti visiems, kas gyvena Europoje, vienodas teisės. Akivaizdu, kad mes turime padėti besivystačiams valstybėms, turime uh, užtikrinti, kad E, žmonės atvykę iš e, tų šalių būtų traktuojami taip, kaip e, mūsų piliečiai nuvykę į tas šalis. Žengėme teisingą kryptimį, aš sveikinu tą iniciatyvą ir džiaugiuosi tuo, kas yra pasiekta. Ačiū. Dabar žodis ponui Saarkas, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš nenorėčiau e, barti ponios Omenroiten. Tikrai jūs atlikote puikų darbą e, užimtumo komitete. Pone Omenroiten gali teikti pakeitimus, tačiau ji yra pasirašiusi pakeitimus dėl kažko, ko visai nesiūlė taryba. Ir dėl to ponios Omenroiten e, pakeitimai yra grinai toks pats tekstas, kaip siūlė taryba. Tarybos pozicija yra daug neligesnė lyginant su komisijos ir tarybos tekstas sako, kad visi darbuotojai yra neįtraukiami į tą direktyvą, taip kad daugiau atsiranda neligybės, o daugiau atsiranda neligybės. Tad norėčiau pasakyti, kad puiki parlamentarė yra ponia Omenroiten, atliko puikų darbą, tačiau galų gale buvo patvirtintas e, tarybos tekstas. Nepykite, ponas Vinčia negali jums suteikti dar kartą žodžio, nes mes dabar baigiame diskusijos. Norėčiau, kad išklausytumėte komisarės Malstrom, kuri pasisakys už komisiją. Dėkoju, pane pirmininkė. Diskusijos buvo tikrai įdomios. Na, jokios paslapties nėra dėl to, kad komisija būtų norėjusi laikytis bendro požiūrio. Mes tai siūlėme, mano pirmtakai tai siūlė prieš daugybę metų, tačiau tai buvo tas kelias, kurio pasirinkti neišėjo, tada neišeina dabar. Tad pasirinkome sektorinį požiūrį. Man jis nepatinka, bet vienintelis kelias tai buvo žengti pirmintą žingsnelį. E, trečių valstybių piliečiai iš tikrųjų atneša svarbų indėlį mūsų ekonomiką ir mes turime saugoti juos, jų teisės. Norėčiau sureaguoti į kai kurios pasisakymus. Norėčiau pasakyti, kad mes norime įdėkti vienodo traktavimo principą visų darbuotojų visose darbo vietose. Ypatingai kalbant apie darbo sąlygas ir darbo užmokestį. Diskriminacijos čia nebus leidžiama. Labai svarbu turėti reikiamas priemonės kovoti už tai, kad migrantų darbuotojų teisės būtų ginamos ir kad būtų kovojama su socialiniu dempingu. Tai yra labai svarbus dalykai. Kai dėl kitų darbuotojų kategorijų jie neįtraukiami į direktyvos siūlymą, tokie kaip sezoniniai darbuotojai ar įmonės viduje perkeliami darbuotojai. E, būtent dėl to dar iki vasaros komisija pasiūlys du siūlymus, o būtent sezoniniams darbuotojams skirtą direktyvos siūlymą ir įmonės viduje perkeliamas darbuotojams direktyvos siūlymą. Aš manau, kad pranešėjai, šešėliniai pranešėjai komitetai, kai pradės dirbti prie to siūlymų, jie mums padės, kad e, visų jų, visų šių žmonių e, interesai taip pat būtų tinkamai ginami. Aš suprantu, kad kai kas būt, būtų norėję didesnio žingsnio pirmin. Ši direktyva, apie kurią diskutume šiandien, e, turi tikslą išvengti diskriminacijos, o nesukurti jos daugiau. Būtent dėl to buvo pasiūlyta atskiras darbuotojų kategorijas traktuoti atskirai, kalbėti apie jas atskirai. Na kol kas tokioje stadijoje savo darbų yra komisija, bus iki kitų metų pabaigos siūloma dėl sezoninių darbuotojų priimti dokumentą ir paskui sulauksime ir kitų dokumentų siūlymų, būtent bus kalbam apie komandiruotus darbuotojus. Komisija pritarė ne tik šios direktyvos požiūrį, bet ir apskritai daugeliu čia išdėstytų minčių. Mes norime, kad būtų užtikrintas geresnis migracijos reguliavimas valstybėse narėse ir kad būtų užtikrintas geresnis migrantų srautų valdymas. Tai būtų naudinga šalims, nacionaliniams parlamentams, ES apskritai. Tai padėtų taip pat ir komisijai, nes komisija galėtų geresnį pranešimą padaryti šiuo klausimu. Manyčiau, kad rytojus balsuodami pasirinksite teisingą sprendimą. Mes ir toliau, aišku, šiuo klausimu dirbsime ir prie šiuo klausimu atskirų aspektų dar grįšime. Dėkuoju už diskusijas, ačiū ponė pirmininkė, ačiū tiems žmonėms, kurie atliko sunkų darbą, ponas Serkas, ponė Matijų ir m, mm, tikiuosi, kad mes sulauksime susitarimo, sutarimo ir galėsime dirbti šį klausimą toliau. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, ponė komisarė. O dabar suteiksiu žodį. Ponė Veronik Matijų yra pranešėja. Apibendrinimui prašau, ponė Matijų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, Aš galėčiau tik pritarti tam, ką jūs sakėte, jūs puikiai atsakėte 23 kalbėjusiems kolegoms, kurie e, pasisakė dėl parengto dokumento. Jį parengėme aš ir ponas Serkas. Galiu tik padėkoti visiems pranešėjams prisidėjusiems prie dokumento rengimo ir politinėms frakcijoms, su kuriomis daug diskutavome ir puikiai bendradarbiavome visus metus. Šis Bendradarbiavimas tęsėsi metus, pradėjome dirbti metų pradžioje ir štai dabar Belgijai pirmininkaujant baigėme šio klausimo nagrinėjimą. Norėčiau padėkoti poniai Malstrom, nes jūs tikrai labai atidžiai sekėte šio teksto rengimą. Jūs pati, jūsų tarnybos ir taryboje taip pat sulaukėme susidomėjimo tuo, ką mes darome. Tad noriu padėkoti taip pat tiems, visiems kolegoms, kurie šiandien pasisakė. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes Rytoj balsuosime pirmojo svarstymo metu. Tai yra kompromisas. O kompromisas, kaip žinia, niekada nėra tas dalykas, kurio visi yra patenkinti šimtų procentų. Jeigu kolegoms dar reikia kokiu nors padrasinančių žodžių, aš noriu pasakyti, kad jūsų pasisakymai rodo, kad to padrasin, tam padrasinimų vietos yra. Kolegė Fliotrus sakė, kad mes pradedame pranešimą, parengėme dokumentą, kuris prasideda nuo išimčių. Prisiminkite, kad buvo. E, prisiminkime, kad visos tos kategorijos darbuotojų turi jiems taikomas specifines direktyvas. Tad mes nesakome, kad yra kategorijų darbuotojų, kurių teisės niekaip nebus reguliuojamos. Aš tikiuosi, kad e, tas pranešimas, kurį rengėme su visais pranešėjais ir kurį teiksime rytoj kitiems kolegoms, uh, bus patvirtintas ir kad darbuotojams atvykusiems iš trečiųjų šalių jis bus geras dokumentas ginantis jų teisės. Ačiū. Na, linkime didelės sėkmės, ponia e, deputatę rytoj balsuojant, diskusijas baigiame ir rytoj vidurdienį balsuosime dėl šio pranešimo. O dabar.